rengdama dialogą su Vengrija dėl pagrindinių teisų, neaptariant šių dokumentų, nebūtų galima skirti dėmesio jokiam kitam dokumentui daugiau. Labai ačiū. Allora, prendo... Labai ačiū. Aš matau, kad prašoma pat keisti darbo atvarkę. Ir šį prašymą reikės perduoti pirmininkui Šulcui, kuris priims sprendimą. O dabar balsavimas. Pone Koreira. E, Taigi pirmiausia balsuosime dėl Korėjo kampos pranešimo. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie ponios Alken pranešimo. Ne, dabar nepradėsime diskusijos. Tikrai turime tęsti dirbti pagal darbo tvarkę. Dėl posėdžio vedimo tvarkos. Gerbėmėjai, dėl posėdžio vedimo tvarkos, kai kas nori pasisakyti. Non, et de la plénière, à début de chaque plénière, Kiekvieno plenarnio posėdžio pradžioje mes galime priimti sprendimą dėl darbo tvarkio pakeitimo. Per favore. La proposta è. Prašyčiau tvarkos. Jūsų pasiūlymą supratome. Bet šiuo metu posėdžio pirmininkas turi priimti sprendimą ir aš galiu Jums pasakyti, kad aš perdusiu Jūsų prašymą parlamento pirmininkui. Vuole intervenire, prego. Pone komisarė, Jūs kažką norite pasakyti, prašau. President. Pone pirmininkė, Europos e, parlamentarai ką tik patvirtino pono Koreira Dokampos pranešimą ir komisijos vardu aš norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, komisija džiaugiasi tuo, kad pavyko susitarti su taryba Ir džiaugiuosi tuo, kad buvo patvirtintas pono Korėja Dekampas parinktas pranešimas ir mes tikimės, kad netrukus bus baigtas e, šis dosie. Tačiau Kai kalbame apie bendro intereso projektų priimtinumo transeuropinės energetikos infrastruktūros kontekste, Europos komisija norėtų pasakyti, jog šio pranešimų nuostatos turėtų būti taikomos ir toms subsidijoms, kurios yra taikomos valstybėms narėms tam, kad būtų diversifikuota e, e, energijos tiekimo sistema. Šiuo klausimu e, komisija pasilieka savo teisę pateikti pasiūlymus taip, kaip mano reikalinga pagal Transeuropinis energetikos infrastruktūros reglamento 16 straipsnį. Dėkoju. Pranešėjai, jei sutikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė nedažnas atvejis, kai e, special, kai ombudsmenas pateikė specialų į pranešimą mums ir dėje reikia apgailestauti, kad nevyko diskusija dėl jo. Iš tikrųjų, čia eina kalba apie piliečių įsitraukimą, piliečių dalyvavimą ir mes, mes turėtumėm parodyti, kad mums svarbu juos išklausyti. Norėčiau tik pasakyti, kad pranešimas Komitetui buvo pateiktas puikus, jame kalbam apie porą dalykų. Viena vertus apie pagarbą tam tikriams principams. Austrija teigia, kad e, plečiant oro uostą vienos, ombudsmenas bus įpareigotas atlikti ekspost um, analizę, bet iš tikrųjų, man atrodo, ją galima būtų pavadinti ir postmortem analizę, nes tikrai veiksmų imtasi per vėlai, per vėlai. Bet bet kuriuo atveju piliečiai turėtų turėti teisę apskūsti tokius veiksmus ir į tai atkreipia dėmesį ombudsmenas, tą reikėtų pabrėžti. Dabar eina kalba apie e, atitinkamos direktyvos peržiūrą ir apie pagrindų programą aplinkos veiksmams. Turi būti laikomasi visų kriterijų numatytų ir piliečiai visais lygmenimis turėtų būti įtraukiami į sprendimų prieimimo procesus. Tad mes, Europos parlamentas, tikrai labai ryštingai turėtumėm už tai pasisakyti, pasisakyti už tai, kad piliečiai visada dalyvautų tokiuose dalykuose. Dėkoju visiems kolegoms, kurie bendradarbiavo su manimi, taip pat ir kolegos iš Austrijos bendradarbiavo puikiai. Niekas čia tikrai nepyko ant pačios Austrijos, tą noriu aiškiai dar kartą pareikšti, pareikšti ir dėkoju už tik tą žodį. Gerai, tuomet periname prie balsavimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, tuomet toliau periname prie pono Arsenijos pranešimo. Pirmasis pranešimų blokas už prieš susilaikė patvirtinta. Komisijos pasiūlymas visais patvirtinės pakeitimis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Credo sia approvata. Patvirtinta. Ok, approvata. Relazione Eikurt. Dėkoju. Tuomet periname prie Aikfood pranešimo. Pirmasis blokas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Komisijos pasiūlymas su patvirtinės pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Toliau rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Approvato. Patvirtinta. Mums buvo pranešta apie tai, kad ponas Brokas negali balsuoti. Pone Brokai, prašau. Tikrai labai apgailestauju, bet neturiu dar savo balsavimo kortelės. Tačiau abiems pranešimams pritariau vardinio, balsa, vardinio balsavimo metu ir taip pat apie būsimą pranešimą tą patį galiu pasakyti. E, ehm, relacione Tun. Gerai, pasižymėjome. Toliau ponios Tūnų pranešimas, e, blok, pirmas blokas už, prieš susilaikė patvirtinta. Toliau komisijos pasiūlymas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Dabar vardinis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau perėmėme prie grek pranešimo. Pirmasis blokas, kas už, dėkuoju, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl teisėkos rezoliucijos projektų. Vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau perinamati prie Tirolien pranešimo. Tai bus paskutinis pranešimas, dėl kurio balsuosime. Ši, e, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 13 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Komisijos pasiūlymas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vardinis balsavimas šiuo metu dabar dėl teisėkos rezoliucijų projekto balsuojame. Savimas baigtas. Patvirtinta. O dabar mes paskelbsime pertrauką, kurios metu vyks iškilmingas posėdis, o po to tęsime balsavimą. Okay.